ir jisai ir gyvena Achenė ir atsako savo partijoje už turizmą. Ir akivaizdu, kad čia gali kilti interesų konfliktas. Ačiū šią informaciją.